Tikiuosi, kad visi jau e, pas, pasveikino vieni kitus ir atsibučiavo ir manau, kad galime pereiti prie paaiškinimų dėl balsavimo motyvų. Mamikins. Ponas Mamikins. Mėly kolegos, dabar periname prie pasiaiškinimų dėl balsavimo motyvų ir turime išklausyti kolegų. Dabar e, Sandros Kalnietės pranešimas dėl bendradarbiavimo partnerystės ir bendradarbiavimo sutarimo su Vietnamu. Ponas Mamikins, pirmasis, prašau. Ačiū, pirmininkė. Aš norėjau tiesiog pasakyti, kad Europos istorija rodo, kad mums reikia keisti įvairius susitarimus kad būtų galima atsižvelgti į plėtrą. Čia kalba eina apie